Nario 11 e, protokolas buvo išdalintas kolegoms, ar būtų pastabų, panašu, kad ne, tuomet protokolą tvirtiname. Niniejšie informuoja, že... Po... Taip pat norėčiau Jūs informuoti, kad po raštu pateikto pareiškimo numeris 54 brūkšnelis 2009 Ta pareiškimą pateikė Elizabeth Lin, Sidonija Jerčejevska ir Karl Schlitter. E, šis pareiškimas buvo patvirtintas vasarį 24 dieną daugumos parlamentarų šiame parlamente. Taigi pagal 123 straipsnio ketvirtąjį punktą darbo tvarkos reglamente šis dokumentas bus e, visiems išdalintas su signatarų pasirašysiu jų pavardėmis. Jis bus įtrauktas į tekstus, kurie buvo patvirtinti, bus patvirtinti 25 vasario. Dėkoju autoriams už um, pateiktą pareiškimą deklaraciją. Prašau, ponia. Dėl raštų patiktos deklaracijos norėčiau šį beitą pasakyti. Labai džiaugiuosi, kad pasiekėme, gavome tiek parašų, kiek reikėjo ir norėčiau padėkoti visiems, kurie pasirašė po tą mūsų patiktą deklaraciją. Pone, norėčiau Jūs informuoti, kad aš neturėjau galimybės pasirašyti po šią deklaraciją ir tikrai esu pasirengęs tą padaryti nedelsiant. Atitinkamos Prancūzijos valdžios institucijos mane informavo, kad nuo vasario 10 dienos pona Mišelį Barnie keičia ponia Konstans Le Grip. Taigi norime pasveikinti.